informuosiu Jūs apie tai, jog Airijos atsakingos institucijos man pranešė, jog ponas Fondijas Derosa nuo 2012 metų vasario 15 dienos e, yra pakeičiamas e, ponios Makostelo. Sveikinuosi nuoširdžiai visų vardus naująją kolegę. Ar ji yra salėje? Ich muss Sie daran erinnern, dass gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Ir pagal trečios straipsnio antrą dalį darbo tvarkos taisyklių yra numatyta, jog kiekvienas parlamento narys turi visas teisės dalyvauti e, posėdžiuose, kol e, mandatas e, nėra užginčytas. O kadangi E, naujoji parlamento narė yra raštu pareiškusi, jog ne, neužima jokių kitų pareigų, ji m, gali eiti Europos parlamento narės pareigas. Linkime sėkmės. Ir dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Štai kokia situacija. 15 norinčių pasisakyti, bet tikrai ne visiems galėsime suteikti žodį tad iš anksto prašau supratimo. Ir dabar tuomet e, suteiksiu žodį pagal frakcijas ir tiesiog užsiregistravimo eilės tvarka. Dabar kalbės ponia Johana Jončiajevska. Jos nėra salėje. Yra, prašau. Politika gospodarčia państw członkowskich. Ačiū, ponia pirmininkė. Valstybių narių ekonominė politika ypač krizės metu, yra svarbiausia priemonė ir nusipelno mūsų didelio dėmesio. Ir mes turime siekti stabilizuoti rinkas, o to pasiekti galime tik e, vykdydami koordinuotus veiksmus biudžeto politikoje, kurių tikslas būtų užtikrinti e, inovacijų naudojimas. Turime kurti darbo vietas, ypač jaunimui, peržiūrėti fiskalinę politiką, mažinti kaštus ir mažinti biurokratiją. Visa tai turėtų numatyti mūsų strategija ir prioritetai pagal 2020 strategiją. Taip pat reikia koordinuoti visus veiksmus, atsižvelgiant į darbo rinką politikos tendenciją ir švietimo prioritetus. Tai turėtų pozityviai įtakoti mūsų visuomenės ilgainiui. Ačiū, toliau kalbės ponia Blinkevičiūtė. Iš tiesų labai svarbu atkreipti Europos vadovo tarybos dėmesį į tai, kad socialiniai krizės padariniai kaip antai nedarbas skurdas socialinė atskirtis dar labiau sustiprėjo kuomet kai kurios europos sąjungos šalys pernelyg uoliai pradėjo taikyti taupymo priemones ir ypač tai pajuto jaunimas pensininkai neįgalieji ilgalaikiai bedarbiai ar žemos kvalifikacijos darbuotojai deja realybe tapo ir tai kad europos sąjungoje didėja dirbančiųjų skurdas o tai reiškia kad vis labiau darbo vietos yra nekokybiškos nesaugios ir mažai apmokamos. todėl vadovų taryboje būtina pabrėžti kad biudžeto valdymo ekonomikos augimo ir užimtumo priemones būtina vertinti kartu nes visos jos E, vienos nuo kitų priklauso ir kartu yra būtina ekonomikos atsigavimo sąlyga. Ačiū toliau, ponė Cupa. Ponė Cuber. As políticas consignadas no semestre europeu. Ačiū pirmininkė. Europos politika, ekonominė valdysena ir biudžeto paktas. Yra griežtų taupimo priemonių išraiška, tačiau negalime su tuo sutikti. Šis šio recepto neįmanoma suderinti su socialiniu teisingumu ir darbo vietų kūrimu. Tai duos visiškai priešingą rezultatą. Atlyginimai nukris, darbuotojai bus išnaudojami, valstybė imsis griežti socialinių ir darbo teisių. Reikia šią biudžeto konsolidavimo politiką inicijavo pastarosios socialinės problemos, tačiau tokių, tokios priemonės neužtikrina didesnės socialinės sanglaudos ir nepadeda spręsti valstybių įsiskolinimo krizės. Mums reikia siekti žmonių interesų apginimo ir nesielgti kaip kolonijinėms valstybėms. Portugalijoje daugiau nei 300 tūkstančių žmonių ragina nutraukti griežtas taupimo priemonės ir ta kovas toliau tęs, bus tęsiama. Csába. Ponas Csába Sogu. A 2012. évi növekedési jelentéssel kapcsolatban fontosnak érzem hangsúlyozni. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau pakalbėti apie užimtumo ataskaitą 2012 metams. Kalbant apie valstybės skolos krizę negalima pamiršti ir socialinių aspektų, tą minėjo ir kiti kolegos. Aišku, skolos krizė yra didžiulė problema, tačiau ją sprendžiant negalima pamiršti jau ir taip labai skurdžiai gyvenančių ES piliečių. Negalima kvestionuoti to požiūrio, jog um, gyvenimo kokybės lygis uh, turi tik kilti ir neturėtų kristi. Neturėtumėm aukoti be abejo nei augimo, nei taip pat ir socialinių aspektų tikriausiai negalėsime apie 2012 metus pasakyti, jog tai buvo didieji socialinės krizės metai. Kažin ar taip nutiks. Ačiū. Toliau ponė Flašikova Benova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Spravu, ktorú predložila kolegyňa Beres, a to najmä z toho dôvodu. Uh... Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Beres už parengtą pranešimą. Ji paminėjo ne tik tai ribojančias priemonės, Jie žvelgia į krizę kaip į kompleksinę krizę. Ir pranešime pažymima, kad tas požiūris, kurios laikiamasi dabar, nėra mums labai paranku, kadangi nėra e, pasiekiama 20-ųjų strategijos tikslų užimtumo srityje, turime siekti tvarių darbo vietų, turime siekti, kad labiausiai pažeidžiamos grupės, e, tie, kas nukentėjo nuo krizės, E, būtų apsaugoti nuo e, pers, perpaskirstomųjų jėgų ekonomikoje. Turime e, spręsti disbalanso ekonomikoje problemas. Panas Mičiu. Ačiū pirmininkė. Manau, kad valstybėse narėse būtina gyvendinti taupimo programas tam, kad viešieji finansai būtų valdomi. Mano patirtis 90-mečio airija rodo, kad iš tiesų tai padėjo e, ekonomikai atsigauti. Ir e, jeigu e, norime, kad valstybės galėtų išgyvendyti taupimo programas, reikia naujų paskatų. Pakanka vien tik tai galvoti apie baudžiamasias priemonės, reikia pagalvoti ne tik tai apie botagą, bet ir apie piragą. Pi Ir jei Graikija sudaro tik tais 2 procentus eurozonos ekonomikos, negalime leisti, kad ji nutemptų e, žemyn visą eurozoną. Reikia galvoti apie panašią pagalbą tom valstybėm, kaip, e, kaip maršo e, plano gyvenimo metu, kad buvo dar. Ir turime būtent apie tai pagalvoti ir gausime tuos dividendus ir tą gražą, jeigu bus ne tik tai botago priemonės, bet ir pirago priemonės. Dėkui. Ponas Serkas. E, ponas Oliren kalbėjo apie Ispanijos vykdomas reformas vakar ir jis kalbėjo apie tai, kad daugybė jaunimo praranda darbą. Europos socialinė hartija neapsaugo jaunimo, taip pat žmonių dirbančių kaimo vietovėse. Mes nenorime e, skatinti skurdžių darbuotojų, varg, skurstančių darbuotojų atsiradimo, mes norime tinkamų darbo vietų kūrimo. Ačiū, ponas Pierka. Ačiū. Tik tai mm, pasiūlę finansavimą neišspręsime skolos ir nedarbo problemų. Reikia e, spręsti ir atskirties problemą, reikia investicijų, uh, kurios būtų tvarios ir kurios leistų žmonėms atsigauti. Mums reikia švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, bei taip pat paskatų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad ekonomikos augimas ir užimtumas būtų skatinami. Tačiau taip pat reikia kontrolės e, ES mastu. Tik esant tokiam sąlygom, pasieksime tai, kad ES piliečiai suprastų tas priemonės, kurių imasi valstybės narės ir kad būtų tinkamai pagaliau išnaudotos lėšos. Visa likščiolinė patirtis rodo, kad um, pasitikėjimas yra gerai, bet kad solidari visuomenė reiškia, jog taip pat turi būti vykdoma ir tam tikra kontrolė. Postinaro Viktor. Ačiū toliau, ponas Bostinaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Viskas atrodo puikiai. Šiandien svarstomi pranešimai bei komisijos pasisakymai yra puikus, tačiau viskam šitam prieštarauja realybė valstybėse narėse, kuriuose bedarbi jau nebegauna valstybės pagalbos, jie nebefiksuojami statistiniuose duomenyse ir jų tarsi, nebe, jų tarsi nebelieka valstybėse. Pensijų sistemos reforma bei darbo jėgos rinkų lankstumas yra geri dalykai, labai svarbus. Tačiau Rumunijoje, prižiūrint TVF ir Europos komisijai, mes įgyvendinome reformą, kurios kurios eigoje buvo išalytos profsąjungos, buvo atsisakyta darbo kodekso, buvo atsisakyta ekonominių ir socialinių tarybų ir socialiniai partneriai, buvo socialiniai partneriai negalėjo dalyvauti socialinėme dialoge. Mums reikia kitokių atsakymų, nes kitaip Rumunija tiesiog taps Europos statistinių duomenų suvestiniu punktu net jeigu kalbame apie neoliberalų jį ortodoksišką mąstymą, turime mąstyti kitaip. Niekas nei Strasbūro, nei valstybėse narėse kalbėtojas nutraukiamas. Toliau kalbės ponas Vejo. Pirmininkė komisarė nagrinėjančios dokumentus ir pranešimus. Norėčiau padėkoti kolegoms, ypač ponui Gozes, kuris akcentuoja e, būtinybę spręsti finansų ir skolos krizės, kurias išgyvename. Pasitelkiant discipliną bei taip pat e, vidutinės augimės laikotarpio augimą skatinančias priemonės. Atėjo laikas įtvirtinti prioritetus, tačiau būtų neteisinga viską skubinti. Reikia rasti sprendimus artimiausių laikotarpių. Likvidumas realioje ekonomikoje. Reikia taip pat išspręsti bankų krizę, valstybės skolos krizę. Taip pat reikalingas struktūrinių reformų paketas, kurios būtų tiksliais e, suformuluotos ir užtikrintų augimą bei ekonomikos augimą. Mums taip pat reikalingas institucinių reformų paketas. Kalbu apie tai, kaip ES institucijos ir ES veikia. Ir mums iš tiesų reikia surenkti politinės diskusijas. Ir aš norėčiau palaikyti tuos, kurie ir eina tą kryptimį. Deja, dabar turiu nutraukti spontaniškų, spontaniškų pasisakymų procedūrą, kadangi dar turime išklausyti ir komisijos bei tarybos atstovų pasisakymus, o taip pat ir pranešėjui. Turime suteikti galutinį žodį. Taigi dabar e, ponas Andor. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū už galimybę išgirsti jūsų nuomonę apie e, komisijos metinę augimo apžalgą. Visų manyčiau, kad yra sutapimas e, nuomonių. Uh, dėl, dėl reformų įgyvendinimo e, skubumo poreikio, dėl to, kad reikia imtis veiksmų, ne tik tai kalbėti apie užimtumą, manau, yra bendras sutarimas, kad reikia siekti daugiau nuoseklumo tarp e, ilgalaikių e, tikslų ekonominės socialinės plėtros, kaip paaiškinta Europos 2020 strategijoje ir trumpalaikių priemonių stabilumui užtikrinti uh, Mm, Europoje, ypač eurozonoje. Ir e, žinoma, ta konvergencija reiškia vienodas e, sąlygas e, komisijai. Ir jeigu rinkti ES piliečių atstovai parem šitos prioritus, tai padidins pasitikėjimą, tačiau, žinoma, remiantis ir atsižvelgiant įvairias, įvairius politinius požiūrius, uh, skirtingai yra akcentuojamos skirtingos priemonės, kaip e, turėtumėm įgyvendinti ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo tikslus, pateiksiu komisijos e, požiūrį ir kaip mes e, matome tai, kas turėtų būti padaryta siekiant augimo ir daugiau darbo vietų šio laiko tarp. Manau, diskusijų metu pakankamai dėmesio buvo e, skirta e, galimybių e, iniciatyvoms. Ačiū už teigiamas pastabas išsakytas komisijos požiūriu. Mes pradėjome Europoje kompaniją. Jau jaunimo e, garantijoms e, e, dėkti. Manau, kad tai labai svarbi priemonė ir komisija gali iš tiesų teikti techninę pagalbą valstybėm, kurios yra pasirengusios eiti šito keliu. Taip pat manau, kad labai svarbu, kaip daugelis diskusijų dalyvių akcentavo, gerinti E, mokymą, profesinį rengimą, kad būtų geresnis atitikimas tarp darbo jėgos pasiūlos ir paklausos. Ir, žinoma, šie aspektai bus aptarti semestro pabaigoje, konkrečiose rekomendacijose skirtose valstybėm šalim. Dabar dėl pavyzdinių e, iniciatyvų kalbant apie jaunimo garantijų iniciatyvą. Uh, Tai e, bus dalis paketo, kuris bus pristatytas balandį ir ten bus kalbama apie vairius klausimus, kuriuos akcentavo diskusijų metu, e, kaip, pavyzdžiui, Europos e, darbo rinkoje yra plėtojamos užimtumo garantijos ir lankstumas, kaip tas principas plėtojamas, atsižvelgiant į Danijos patirtį, kalbant apie darbo vietų, naujų darbo vietų kūrimą. Uh, E, tai, e, tai būtų ekologiškos darbo vietos, būtent ten daugės darbo vietų ir turime siekti, kad tai, e, tai būtų Europoje, ne kitose pasaulio vietose. Tačiau kalbant apie ekologiškas darbas vietas, turėtumėm pagalvoti apie kvalifikuotas darbo vietas ir te sektoriu, kitose sektoriuose, kuriuose ateityje bus darbinama daug žmonių. Ir šitas visas paketas bus ir kokybės sistema O daugelis raginate, kad tai būtų daroma ir pritariu tam, kad turėtumėm siekti kurti kokybiškas darbo vietas ir tokias galimybės jaunimui ir kokybės sistema ir kaip tik ir bus pagrindinė priemonė, kuri padės to siekti. Žinoma, reikia padaryti daugiau įmonių, ypač smulkiojo verslo labai Galbūt daugiau galima nuveikti ir kuriant išmaniosius teisės aktus, daug nuveikta siekiant juos e, racionalizuoti, tačiau esminis dalykas yra finansavimas ir turime užtikrinti kad bankai geriau e, remtų įmonės, ypač smulkiai, smulkųjų verslą turime remti ir mikrofinansavimo priemonę, tai jau e, pradėta taikyti trečdalyje valstybių narių ir mano tarnybos dirba su kitom valstybėm narėm, kad būtų galima pradėti kur kas greičiau taikyti mikrofinansavimo e, priemonę visose valstybėse narėse, kad būtų galima remti smulkųjų verslą. Uh, Ir mano nuomonė dabar, e, kalbant apie ekonominę valdysiną, didžiausias e, iššūkis e, yra didėjanti polarizacija ES. E, kalba eina ne tik tai apie e, įvairovę. Iš tiesų, vienas kurpalis visiems netinka, turime atsižvelgti į skirtumus, tačiau dabar patiriame e, kažką, kas yra kur kas rimčiau, vis didesnė asimetrija, polarizavimas tarp valstybių narių, kurios yra gan, gan stiprios, kalbant ir ekonomiką, ir apie socialinį stabilumą, o kitos valstybės narės daugiausia periferinės. Mm patiria daugiau, daugiau sunkumų ir vieto, vietoje ekonomikos atsigavimo ten e, vyksta ekonomikos nuosmukis šiais metais ir kyla rizika prarasti visą kartą. Daugelį valstybių narių, tokių kaip Arija, Portugalija, Graikija, kyla e, emigracijos pavojus, tai reiškia ir emigracija iš Europos, kadangi jaunimas nemato galimybių. Ir Nenumatoma, kad jie artimiausiais metais grįž. Ačiū už pastabą iš Latvijos, kadangi tai e, taip pat rodo, kad nor e, tam tikrą dalim stabilumas atkurtas yra, tačiau e, šiuo pavyzdžiu galime pasiremti kaip modeliu, ypač pietiniam valstybėm, siekiant išeities e, iš ekonominio nuosmukio, siekiant stabilumo. Gerbėmiai, norėčiau pabrėžti, kad ekonominis semestras yra e, mokymosi procesas visiems dalyvaujantiems, padedant Europos parlamentui e, buvo išmokta vertingų pamokų iš pirmojo semestro. E, ir palyginti su ankstesnė augimo apžvalga, dabar kur kas, galim, kur kas daugiau galimybių e, diskutuoti, komisija vertina galimybę diskutuoti, e, siekiant atskaitomumo, atskaitingumo tam, kad ekonominis europinis semestras būtų sėkmingas. Turime stebėti užimtumo socialinių tikslų vykdymą, turime skatinti ekonominę partnerystę, nes tai labai svarbu sėkmiai. Turime siekti 20-ųjų strategijos įgyvendinimo e, visa e, apimtim ir ne tik tai skaitmeninių tikslų e, siekti. Ir žinoma, turime siekti stiprinti ryšius su nacionaliniais parlamentais, kad būtų galima įtvirtinti strategijos 2020 tikslų ir nacionalinėje politinėje darbo atverkėje. Ačiū už šias diskusijas. Antworten. Ačiū gerbiamam komisijos nariui už atsakymus. Dabar rodis suteikiamas tarybos pirmininkai, ponai Vestagė. Gerbiami nariai, <clears throat> jei išeis iš šios salės žurnalistai manęs paklaus, apie ką kalbėjotės, atsakymas bus vienas jaunimo nedarbas. Nes manau, kad nes visi kalbėtojai apie tai kalbėjo pasisakydami per vieną valandą trukusias diskusijas skirtas e, žimtumui ir augimui. Ir tai yra svarbiausias klausimas ir turime jį spręsti ir svarbu visus naujus atsakymus aptarti, nes nebūtinai e, konsolidavimo priemonės ir augimas yra vienas kitam prieštraujantis dalykai. Viskas susijęs su prioritetais sudėtingais, e, su, nelengvai gyvendinamais prioritetais mūsų biudžete. Nebegalime vien kalbėti apie tai, kas išleis dar vieną milijoną ar dar vieną milijardą. Uh, turime kalbėti apie tai, kaip e, naudojame lėšas bendrai ir turime tinkamai susidėlioti prioritetus. Tai svarbu kiekviename parlamente, tai svarbu ir Europos parlamentui. Ar iš tikrųjų mūsų prioritetų sąrašas yra tinkamas? Tai yra svarbiausias klausimas. Ir bandant atsakyti šį klausimą, iškyla daugybė konfliktų. Jei norime keisti prioritetus, turime inicijuoti diskusijas ir kalbėti apie tai, e, kas pasikeis žmonėms, kurie dabar gauna e, pagalbą iš dabartinio biudžeto. Ekologiškos ekonomikos kūrimas yra atsakymo dalis. Žinau, kad kai kurie mano, kad dar reikia palaukti, tačiau tai yra atsakymo dalis. Turime našiau naudoti išteklius ir taip sukurti erdvės svarbiausiam ištekliui žmonėms. Labai svarbu akcentuoti keturis prioritetus, kuriuos pateikė komisija, nes manau, kad tie keturi yra svarbus žingsniai pasiekiant 2020 strategijos tikslų. Būtina užtikrinti, kad mes įgyvendintumėme augimui palank, palankės diferencijuotas konsolidavimo priemonės, taip pat užtikrinti normalią kreditų rinką ir paskolų rinkam smulkiam verslui, nes smulkus verslas negali gyvuoti, jeigu uh, kredita, kreditavimas nutraukiamas. Augimo ir konkurencingumo skatinimas. Taip pat ir rytoj. Man atrodo, kad nemažai pasiūlymų, kurie pateikti, eina būtent tą kryptimį. Ketvirta, kaip šiandien ir kalbėjome, reikia spręsti nedarbo problemą ir krizės socialinės pasakmes. Ir penkta, galbūt ne iki galo įvertinamas dalykas valstybės tarnybos e, reforma, kad atsirastų verslumo paskata kurti darbo vietas. Darbo jėgos rinkų reformas reikėtų suvokti kaip e, bandymą užtikrinti geresnės galimybės jaunimui patekti į tą rinką, suteikti jiems daugiau galimybių įsidarbinti įmonėse ir dalyvauti ir užtikrinti, kad jų darbas būtų vertingas įmoniai. Galiausiai įvykusios diskusijos yra tikrai svarbios, nes tai e, viena iš temų, kurias svarstėme ir svarstysime. Krizės e, sprendimas yra labai daug jėgų pareikalausiantis ir ilgas procesas, reikia bendradarbiavimo. Ir kai svarstome sprendimus, e, mano pristaty, pacituotus siūlymus, komisaro pristatytus siūlymus, taip pat trijose pranešimuose išdėstytas priemonės, visa tai susijęs su nemažais iššūkiais ir mums būtina bendradarbiauti. Tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo su Europos parlamentu, įgyvendinant jau pateiktus pasiūlymus ir užtikrinant, kad neiškiltų nereikalingas prieštaravimas tarp išmintingų konsolidavimo priemonių ir Europos augimo užtikrinimo. Sitentinti. Ačiū tarybos pirmininkiai. Ir diskusiją užbaigs patys pranešėjai. Pirmoji, ponė Kornelisen. Yes. Thank you. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems už šią diskusiją. Ačiū šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą glaudų ir spartų. Ypač noriu padėkoti ponui Gozės ir poniai Beres už um, puikų bendradarbiavimą mums rengiant savo pranešimus. Tikrai įdomi buvo ponios rapti mintis apie mus visus tris kaip e, trojką ar trajetą. Labai buvo įdomu išgirsti mintis dėl užimtumo, dėl socialinių aspektų. Poniai Harkin galiu pasakyti, jog sutinku su tuo, kad um, reikėtų kreipti dėmesį ir į deficitą patiriančias valstybės narės ir taip pat į tas, kurios fiksuoja įnamosios sąskaitos perteklių. Buvo minėta tai, kad Vokietija ir Niderlandai kol kas laikosi puikiai ir vis dėlto tikiuosi, kad ponia Harkin sutiks ir su mano dėstumu požiūriu. Skurdas vis didėjantis rūpi panašu visam parlamentui, visoms frakcijoms, bet matytai vis e, tik žodžiai, o ne konkretūs darbai kol kas. Reikėtų suvienyti visas išgalės, kad e, skirtumėm šioms problemams pakankamai dėmesio. Reikėtų galvoti apie šešių teisės aktų e, priemonių rinkinį. Galbūt į jį galime įtraukti ir socialinius ir užimtumo aspektus ir pagaliau diferencijuotai taikyti mūsų požiūrį, kad būtų visoms bei šimties valstybėms narėms padedama atsigauti krizės metu. Ačiū. Dabar pana Žampolgozės. Pone pirmininkė, dabar ne pats geriausias momentas kalbėti, bet aš norėčiau pasidžiaugti puikiu darbu ir bendradarbiavimu su pranešėjomis Kornelis ant ponė Breš, taip pat su šešėliniais pranešėjais. Apibendrinant debatus, manau, kad reikia pasakyti, kad žodžius turi sekti darbai, o tai sunkiausia padaryti. Kalbant apie formą, norėčiau priminti štai ką. 2012 Europos semestro įgyvendinimas e, bus bandymai naujų teisinių pagrindų sustiprinti ekonomiką. Parlamentas, ponė komisarė, prašo, kad komisija parengtų, pateiktų išsamų vertinimą, kaip valstybės narės įgyvendino pateiktas rekomendacijas. Taryba savo ruoštų turi viešai pristatyti ir paaiškinti savo poziciją e, ekonominio dialogo su parlamentu kontekste, nes e, ir tai turi būti paremta komisijos rekomendacijomis. Taip pat e, reikia nepamiršti subsidiarumo principo taikymo. Nauja, naujas teisinis pagrindas, pagal jį parlamentas turėtų e, tinkamai dalyvauti Europos semestro įgyvendinime, taip pat e, dalyvauti priimamose sprendimuose, ypač atsižvelgiant į dialogą rengiant antrinės teisės aktus. Norėčiau priminti e, reikalavimus, kuriuos suformulavo parlamentas tarybai ir komisijai savo 2011 gruodžio 1 rezoliucijoje. Toje rezoliucijoje reikalaujama viešo aiškaus atsakymo dėl to, kaip užtikrinama, e, parlament, kaip, kaip parlamentui įgyvendinti demokratinės kontrolės funkcijas jam suteiktas. Ačiū ir diskusijas užbaigs pranešėja ponė Pervanšberės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jūs sakėte, kad Europos parlamentas sutiko ne, nekeisti pagrindinių linijų. Tačiau mes norėtumėme, kad pagrindinė linija pasirinkta būtų gyvendinta. Mū, savo pranešimuose mes pateikėme jums pasiūlymų, kaip jums įgyti priemonių tai įgyvendinti. Ir aš norėčiau ypač akcentuoti vieną pasiūlymą, tai yra dirbti su valstybėmis narėmis E, biudžeto e, srityje ir aiškintis, kaip valstybės narės prisideda prie 2020 strategijos įgyvendinimo. E, taip pat aiškintis, pavyzdžiui, kokios yra išlaidos skiriamos gynybos ryčiai. Pone ministrė, aš noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs atėjote čia, kalbėjote ir kad vasario mėnesį Ekofino ministrų taryboje Jūs tikiuosi prisiminsite diskusijas parlamente, būtent to mes norėtumėme, kad, padėsi, kad jūs prisidėsite prie demokratijos pažangos Europoje ir būtent ta dvasia 27-28 vasario dienomis. E, Euro, visų valstybių parlamentai e, svarstys klausimus susijusius su Euro, Europos semestru. Pone ministra, norėčiau kreiptis į Jūs ir paraginti, kad ekofine būtų atsižvelgta į naują poveikio vertinimo studiją, kurią komisija turi paskelbti rytoj ir kurioje turėtų būti įvertintas finansinių sandorių mokestis. Ačiū. Ačiū, ponios ir ponai. Bendrosios diskusijos šiuo darbo tvarkės klausimu baigtos diskutavome metinės augimo apžvalgos ir žimtimo klausimų. Ir dabar prašau visų užimti savo vietas, pradėsime balsavimą.